ir žalos atlyginimas ir pagaliau e, vartotojų teisų įgyvendinimas. Labai ačiū. Ačiū komisarui. So, consumer... Mėly kolegos, diskusijos dėl vartotojų politikos baigiamos, balsuosime rytoj 12 valandą. Tas darbo tvarkės punktas yra internetiniai lošimai pono Kroitsmano pranešimas. Dabar žodį jam ir suteikiu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Būtent dėl to bendradarbiavimo mums pavyko pasiekti. E, E, tokio puikaus pranešimo, už kurį komitete balsavo 30 komiteto narių, vienas susilaikė ir vienas balsavo prieš. E, internetiniai lošimai yra sektorius, kuris e, kasdien auga ir tie lošimai nepaklūsta jokioms taisyklėms arba tų taisyklių nepaisoma kitose valstybėse narėse. Todėl atsirado tokia situacija, kad valstybės narės negali pakankamai užtikrinti vartotojų teisių. E, vaikai ir jaunuoliai tampa dažnai priklausomi nuo tų lošimų. Ir e, dėl nelegalių lošimų kasmet prarandama milijonai e, mokesčių pinigų. Labai svarbu akcentuoti teisinį netikrumą ir tarp valstybinį internetinių lošimų pobūdį. Kadangi ES nėra vienodų licenzijavimo taisyklių, tai, to, tai kiekvienu atveju reikia aiškintis, ar valstybės narės nuostatos atitinka ES teisės nuostatas. E, ir pastaruoju metu dėl to buvo daugeliu atveju kreiptasi į ES teisingumo teismą dėl sutarties pažeidimų. Manau, kad turime keisti šią susidariusią situaciją. Valstybės narės, spręsdamos šį klausimą, turėtų labiau bendradarbiauti, tačiau to nepakaktų, nepakaktų siekiant spręsti šias problemas. ES turėtų prisimti taip pat didesnio vaidmens, to reikalauja mūsų komitetas, be kitų priemonių reikėtų pagalvoti apie bendrų minimalių standartų vartotojų apsaugai ir jaunimo apsaugai. E, užtikrinimą. Taip pat reikia kalbėti apie subsidiarumo principą, kalbant apie internetinius lošimus, nes valstybės narės pagal šį principą e, šį sektorių reguliuoja pačios. Tačiau nepaisant to, jos turėtų laikytis tam tikrų ES taisyklių. Taip pat turime daryti, daryti viską, kad būtų užtikri, užkirstas kelias monopolių susidarimui. Negali atsitikti taip, kad e, valstybė e, savo E, monopolį grindžia tuo, kad ji tokiu būdu saugo savo vartotojus, tačiau e, iš kitos pusės e, geriau reklamuoja savo e, savo paslaugas. Ne, ir čia norėčiau pateikti Vokietijos pavyzdį, nes būtent Vokietija turi e, monopolį kalbant apie įvairias loterijas ir ji daro viską, kad paskatintų lošėjus investuoti savo pinigus į tokias loterijas. Kad ateityje užkirstume kelią tokiems atvejams, reikėtų patvirtinti vienodus ES standartus e, dėl licenzijavimo. E, jeigu bus pasirinktas valstybinis licenzijavimo modelis, tai tuomet reiktų užtikrinti, kad tie modeliai būtų skaidrus ir atitiktų visas konkurencijos taisyklės. E, lošimai turėtų būti e, reglamentuojami taip, kad jie vyktų tik pagal tam tikras licenzijas. Taip pat reiktų stiprinti reguliavimo institucijų bendradarbiavimą. E, taip pat norėtume paprašyti komisijos, kad ji išsiaiškintų, e, kokie pinigų strautai yra prarandami dėl neteisėtų lošimų. Taip pat reiktų skatinti, kad valstybės narės pateiktų legalių loši, lo, lošimų sąrašus. Taip pat galbūt reiktų pasvarstyti apie interneto puslap, tam tikrų interneto puslapių uždarimą, e, nes reikia padaryti viską, kad būtent per legalius lošimus būtų uždirbami pinigai iš mokesčių ir būtų užkirstas kelias e, organizuotam nusikalstamumui šioje srityje įgyvendinus mūsų siūlomas priemonės laimės visi vartotojai, valstybės ir pati ES bei jos ekonomika. Tačiau nepaisant to, Europos komisijai e, reikia Europos parlamento palaikymo, todėl tikiuosi, kad e, rytoj balsuojant didžioji dauguma parlamento narių patvirtins šį pranešimą ir tokiu būdu mes e, pateiksime svarų dokumentą komisijai ir palaikysime ją. Dėkoju, ponia Kreutzmann. Dabar dabar catch the eye, spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmoji kalbės ponė Roito. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas ir komisijos žalioji knyga yra teisingi žingsniai prieki po ketverių metų diskusijų dėl to, kaip reiktų reguliuoti tą sritį, kurią sudėtinga reguliuoti. Tai yra internetinių lošimų sritį, kuri peržengia ne tik ES valstybių narių sienas, bet ir pačios ES sienas. Turime apsaugoti piliečius nuo sukčiavimo, ir veiksmingai kovoti su pinigų plovimu bei apsaugoti nepilnamečius nuo lošimų. Visą tai turi būti daroma ES lygmenių. Taip pat aš pritariu tam, kad būtų gerbiami nacionaliniai principai ir subsidiarumas, aišku, svarbu, tačiau turi būti bendradarbiaujama kovojant su, su nusikalstamumo. Dėl to reikia atsisakyti 20 punkto. Tos valstybės, kurios riboja licencijas, turi pateikti objektyvių priežasčių, kodėl nėra laikomasi su teisės, akt, teisės aktų. Ačiū, ponia Peres. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Tai yra labai jautrus klausimas. Viena vertus mums reikia nepamiršti kultūrinių tradicijų ir tvaraus jų indėlio tose valsty, įvairiose valstybėse, tokiuose kaip mano. Uh, lošimai leid, padėjo kultūrai, švietimui, sportui, tačiau reikia kovoti ir su nusikaltimais susijusiais su lošimais ir apsaugoti vartotojus, ypatingai labiausiai pažeidžiamus, vengti pripratimo priklausomybės nuo lošimų. Dėl to manau, kad reiktų taikyti aktyvio, aktyvaus subsidiarumo principą, remiantis palyginimais tarp nacionalinių administracijų. Uh, Tačiau turime būti ambicingi ir reikalauti saistančių standartų dėl internetinių nelegalių lošimų. Reikalingos nacionalinės licenzijos, turi būti užtikrinamas skaidrumas. Turime pasirūpinti, kad būtų užkirstas kelias diskriminacijai. Taip pat turime reikalauti kad nacionalinės organizacijos bendradarbiautų lošimų srityje ir dalintųsi savo patirtimi. Ačiū, e, ponas Takula. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad Europos komisija reaguoja savo žaliąją knygą į Teisingumo teismo sprendimą. Tačiau tai nėra tinkamas sprendimas ateičiai. Ir puiku, kad vyksta puikus bendradarbiavimas internetinių lošimų reguliavimo srityje. Reikia nepamiršti, kad turime vengti prieštaravimų tarp įvairių siūlymų, kurie yra pateikti. Turime atsižvelgti į internetinių lošimų organizacijų specifiką įvairiose valstybėse narėse. Į tuos dalykus reikia atsižvelgti ir reaguoti ir kovoti su nelegaliais internetiniais lošimais. Tačiau svarbu, kad kiekviena valstybė narė turėtų galimybių pati reguliuoti ir tvarkyti e, kovą su nelegaliais internetiniais lošimais. Mes turime Pirmiausia, žinoma, kovoti su nusikaltimais, ponė pirmininkė. Dėl to aš manau, kad reiktų, kad visa tokia veikla būtų pagrįsta atitinkama etika. Ačiū. Thank you. Pan poslanec Paška. Prosím. Ačiū, ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Súčasne... Ačiū, pana pirmininkė mobilių ir interneto technologijų paskleidimas sustiprino internetinių lošimo sektorių. Valstybės narės viena vertus sugeba, gali reguliuoti e, tam tikrų mastų savo rinkas, nors tai turėtų tikti ir ES vidaus rinkos e, teisės aktus. Kita vertus, e, operatoriai iš kitų šalių, e, kur maži mokesčiai ir atviros rinkos E, sustiprino šią veiklą ir šalise, kur internetiniai lošinimai uždrausti. Matome, kad internetiniai loš, lošimai klesti ir jie yra prieinami vaikams bei žmonėms su patologiniais priklausomybė. Na ir e, reikalingas reglamentas su minimaliais e, vartotojų apsaugos reikalavimais kad valstybės narės galėtų taikyti griežtesnės taisyklės. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Abat. Oui, monsieur... Pone komisarė, laba diena. EPP e pranešėjas parengė puikų kompromisinį tekstą kalbant apie internetinius lošimus. Aišku, turi egzistuoti nacionaliniai teisės aktai ir turi vykti europinis bendradarbiavimas. Turi veikti abipusis pripažinimas, tačiau šioje rinkoje, kuri yra šiek tiek kitokia nei kita, kitos rinkos, taip pat turi būti gerbiamas subsidiarumo principas. Tai reiškia, kad reikalingas kur kas aktyvesnis nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas. Reikalingas europinis požiūris įvairiose srityse ir ypatingai kalbant apie, kalbant apie kovą su sukčiavimu, nepilnamečių apsaugą, kovą su nelegaliais lošimais. Taip pat labai svarbu, kad būtų kalbama apie sporto integralumą ir kad būtų šiais ryčiai skiriamos įplaukos iš internetinių lošimų. Taip pat, kad sportinių renginių organizatoriai galėtų gauti finansavimą iš internetinių azartinių lažybų. Ir taip pat, kad būtų kovojama su korupcijos ir sukčiavimo rizika sporto srityje. Tai yra labai svarbu, kalbant apie e, šią ekonominę ir socialinę rinką, kurią jūs ginate, ponė komisarė. Pone Sonalova, prašau. Dėkui, dėkui za slovo, pane predsedo. Ačiū, ponė pirmininkė. Internetiniai lošimai yra e, patogus lošimo būdas. Tai reikia paspausti e, mygtuką ir jau gali žaisti. Tačiau tai yra didžiulis, didžiulė rizika ir didžiulė kaštai. E, kaštai. Kalbam apie milijonus Europos piliečių, kurie to užsima, todėl vartotojų apsauga ir pre, e, Priklausomybės prevencija yra labai svarbus aspektai, labai svarbu patvirtinti bendras Europos taisyklės, dėl ko būtų galima veiksmingai apsaugoti pažeidžiamas grupės, ypač jaunus žmonės. Atskiros valstybės narės turi bendradarbiauti kur kas daugiau šioje srityje, ypač kovodamos su neigiamais reiškiniais susijusiais su lošimu. Todėl gerai, kad pranešime taip pat įtrauktas kreipimasis į valstybės narės ir komisiją daugiau dėmesio skirti priežast, e, priklausomybės priežastims, prevencija ir pagalba priklausomybės aukoms yra vieninteliai būdai veiksmingai kovoti su internetiniais lošimais. Ačiū, ponas Arboras. Ačiū, ponė pirmininkė. E, džiaugiuosi šio pranešimu ir noriu padėkoti Jurgenui Kreutzmanui už tai, kad jis pagyvino labai e, detalės ir sudėtingas darybas, e, siekiant rezultato, kurį parlamentas tikiuosi patvirtins. Tai svarbu, nes tuomet turėsime aišku signalą komisariui Barnier, kuris, kaip žinau, labai įdomis iš šio klausimu, apie tas sritis, kur komisija gali žengti pirmin, e, laikantis aktyvaus subsidiarumo, man atrodo, kad šis žodis minimas labai aiškiai pranešme, kuris nepakerta kiekvienos valstybės narės narės e, galimybių reguliuoti lošimą pagal savo tradicijas ir istoriją, tuo pat metu nustatant prievalės valstybėms narėms, sakant, kad jeigu nesustiprinsite bendradarbiavimo, tuomet vartotojai nebus tinkamai saugomi ir mes turime teisę reikalauti, kad vartotojų apsauga ir e, nepilnamečio apsauga eina kartu. Tikiuosi, kad pasieksime rimtos pažangos šioje srityje. E, šio parlamento darbo rezultato dėka. Ačiū, ponia Harbara. Buvote paskutinis kalbėtojas, dabar komisaras Barnyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios, ponai ir ponios parlamentarai, 18 mėnesių aš bandau dabar surenkti plačias, vyksta plačias konsultacijos šiuo svarbiu klausimu, internetinių lošimų klausimu. Na, o šiandieną mes vėl grįžtame prie tos temos ir aš savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad labai daug dėmesio skiriu ir skirsiu šioms konsultacijoms, tai yra, kurių, pagri, kurio, kurių išvados man bus labai reikšmingos. Gavome nemažai atsakymų į klausimyną. Į klausimus atsakė ir ekspertai. Mes e, daug kalbėjomės e, su ekspertais ir aptarėme iniciatyvinį pono Kreutzmano pranešimą. Ir iš tiesų tai rodo, kad e, tikimasi griežtų ir aiškių veiksmų iš ES, kalbant apie bazinius reglamentus. Ponas Haba apie tai kalbėjo kad, aišku, svarbu užtikrinti ir aktyv, aktyvų subsidiarumą. Dėkuoju ponui Kroicmanui už atliktą darbą. Na ir savo ruoštų poniai Šaldemozė, Rüller, Abad, Dežong ir Fox. Štai, kad prisidėjo rengiant pranešimą. Pranešimas rodo, kad egzistuoja daug skirtingų nuomonių jūsų tarpe. Ir tai rodo štai ką. Pirmiausia, kad internetiniuose internetiniuose lošimuose ne viena valstybė narė negali užtikrinti vartotojų apsaugos ir piliečių apsaugos pati savaime, be pagalbos. Ir komisaras Daly, mano kolega, e, šiandien ir plačiau kalbėjo apie vartotojus. Antras dalykas. Vartotojai ir bendrai piliečiai tikisi minimalios apsaugos, vienodos apsaugos ir taip pat efektyvios apsaugos jaunimui, jaunimo ir nepilnamečių atveju, apie tai kalbėjo ir ponia Roitova. Ir tai labai svarbu. Trečias dalykas, kiekviena valstybė narė turi teisę nuspręsti, kiek ji nori atverti savo rinką, laikantis darnumo principų. Ir akivaizdu, kad mes progresyviai sieksime tos, tos rinkos, tų rinkų atvėrimo, apie tai kalbėjo ponas Abot. Taip pat labai svarbu, kad europiečiai galėtų lošti legali, legaliuose internetiniuose tinklapiuose, kad būtų kovojama su pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais. Taip pat labai svarbu atsižvelgti ir į internetinių lošimo operatorių patrauklumą ir vengti ir kovoti su nelegaliais loš, e, lošimų internetiniais puslapiais. 2010 metais 8 milijardai eurų, o 2015 metais tikima 15 milijardų eurų įplaukų iš e, šios srities. Taigi, Europa sudaro 45 procentus pasaulinės internetinių lošimų rinkos. Taigi labai svarbu, kad ši rinka būtų tinkamai reguliuojama. Taigi koks bus mūsų pasirinktas um, kelias, sprendžiant visus iškylančius iššūkius šioje srityje. Ponios ir ponai, harmonizavimo nesame numatę, tačiau svarbus yra bendri veiksmai šioje srityje. Ir aišku, mūsų kelio pagrindinis tikslas yra bendra reguliavimo bazė. Norėčiau paliesti kelias temas, į kurias buvo sureaguota. Pirmiausia, dialogas tarp nacionalinių reguliavimo institucijų. Mes žinome, kad bendradarbiavimas nėra pakankamas. E, dėl to, kad matyt trūksta abipusio pasitikėjimo, reikaling, yra tam tikri dvišaliai susitarimai, tačiau reikalinga bendra platforma. Ir kol kas trūksta tos bendradarbiavimo kultūros tarp nacionalinių reguliavimo institucijų. Priešingai aš pastebėjau, kad dažnai to pasitikėjimo smarkiai trūksta. Reikia, reikia skatinti abipusį pasitikėjimą, nes be to neįmanoma pasiekti bus konkrečių rezultatų, siekiant užtikrinti geresnę kontrolę šioje srityje, ypatingai kalbant apie jaunimo lošimus. Taigi reikalinga imtis bendrų veiksmų Europoje. Dar vienas svarbus ir aiškus klausimas yra minimali apsauga. Mes visiems ES piliečiams turime užtikrinti atitinkamą apsaugą, pirmiausia, aišku, jaunimui, kurie imasi lošimų ir turime kartu dirbti su profesionaliais internet, internetiniais, internetinius lošimus siūlančiais veikėjais, operatoriais. Taigi, ponas Kreutzmanas irgi kalbėjo apie tai, kad reikalingas didesnis aiškumas ir teisinis e, saugumas. Kitas dalykas - kova su sukčiavimais. Čia vyravo didelis, e, stambus, e, didelis konsensusas e, tose bendrose konsultacijose. Labai svarbu nepamiršti ir kovos su pinigų plovimais direktyvos taikymo srities ir įtraukti galbūt šią sritį irgi į šios direktyvos apriepti. Dabar kitas dar klausimas yra priklausomybė. Pone Selenova ir kiti e, kalbėtojai iškėlė šią problemą, problematiką, kalbant, aišku, čia yra apie vartotojų apsaugą, svarbu pripažinti, kad e, reikalinga atlikti ir mokslinius tyrimus, pasitelkti mokslininkų duomenimis, analizuojant šią temą priklausomybę nuo lošimų. Uh, tas klausimas kartais atrodo nereikšmingas, tačiau man jokių būdų jis nėra nereikšmingas. Taip pat e, sporto lažybos, e, ponė Kroitsman, aš džiaugiuosi, kad jūs domitės e, sukčiavimu sportinių lažybų srityje klausimų sporto lažybų, sukčiavimo sporto lažybų srityje turi būti nusikalstama veika. Ir svarbu, kad būtų atliktas tinkamas teisinis ir teisminis darbas. Ir aš konsultuosiu su savo kolegomis, komisarė Reding, komisarė Vasilijų ir pono Daly dėl vartotojų apsaugos. Na ir svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas bendradarbiavimas tarp sporto organizacijų, ponas Abadė apie tai kalbėjo, e, jų bendradarbiavimas su reguliavimo institucijomis tam, kad e, nebūtų sukčiaujama šioje srityje. Dar vienas darbas, kuris mūsų laukia, tai yra nacionalinių režimų pritaikymas prie sutarties. Pone Takula, atsakysiu jūsų iškeltą klausimą, nes jūs palėtėte teisingumo teismą Akivaizdu, kad bet koks apribojimas turi būti pagrindžiamas visuotinio intereso aspektu ir šioje srityje turi būti užtikrinamas aiškumas, da, da, daromas skirtumas tarp nelegalių azartinių lošimų ir legalių lošimų. Ir, aišku, reikia atsižvelgti į sutarties nuostatas ir komisija turi prisimti savo atsakomybę. Na ir Jūsų, ponia Krosmanai, pranešimas mums yra svarbus darbo pagrindas. Labai svarbu, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas tarp nacionalinių reguliavimo institucijų. Ir per ateinančias savaitės aš ir pats e, susitiksiu su visais nacionaliniais reguliuotojais tam, kad e, tikrai būtų įkvėptas pasitikėjimas ir būtų parengtas pagrindas bendradarbiavimui. Reguliavimo institucijų bendradarbiavimas leis išspręsti tas problemas, kurias iškėlėte jūs ir aš, ir taip pat tai rodo, kad reikalingi papildomi veiksmai, reikalingas antrasis etapas, per kurį, kaip sakė ponas Paška, būtų galima imtis reguliavimo iniciatyvos ir sukurti minimalias normas. Na ir šio klausimo mano požiūrės yra labai aiškus. Aš turiu dirbti su visais komisarais, su visais e, savo kolegomis ir savo įsitikinimais pasidalinti su jais. Aišku, reikalinga dabar pereiti prie antrojo darbų etapo ir aš savo nuomonėmis, su nuomonė pasidalinsiu su savo kolegomis ir mes kartu parengsime iniciatyvinės reguliavimo norm, normas. Taigi seksime vieną etapą kito. Dėl to aš ir paliečiau svarbiausius mums tenkančius iššūkius, o dabar turime, atsižvelgdami jūsų, ponia Kroitsmenai, pranešimą, dirbti toliau ir svarbu, kad komisarų kolegija pasitartų ir susitartų dėl konkrečių veiksmų. Tai ir ketiname daryti komisarų kolegijoje. Tikimės, kad tai bus padaryta iki 12 metų. Dėkoju už šį pranešimą, kuris e, tikrai puikus e, gydas mūsų tolesniems darbams komisijoje. Tikiuosi, kad valstybės narės ir toliau reguliuos internetinius lošimus, apgins e, vartotojus ypatingai jaunimą, kovos su nelegaliais lošimais ir bendradarbiaus tarpusavyje, kovojant su sukčiavimu Dėl visų šių klausimų aš tikrai imsiuos labai konkrečių veiksmų. E, diskusija baigta. Balsuosime dėl interneto lošimų rytoj 12 val. Toliau. Naminių bičių sveikata ir bitininkystė. Pranešėjas yra ponas.